I'm going to exert my authority and ask you to take your seats because we have to start. Pasinaudosiu savo valdžią ir paprašysiu visų susėsti, nes turime pradėti. So, yeah. so our first point on the agenda. Pirmas mūsų darbo tvarkės punktas Šią popietę yra informacinis pranešimas apie Birželio 3-7 dieną Peru vykusius prezidento rinkimus. Noriu pasisveikinti su ponė Renata Weber ir ponu De Grandes. Būtent šią eilės tvarką prašysiu jų pasisakyti. Much, Ačiū, pirmininkė. Ačiū visų pirma, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane pristatyti tai, kaip vyko prezidento rinkimai Peru, kaip vyko ne tik antrasis prezidento rinkimų raundas, bet ir pirmasis raundas bei e, rinkimai į Perų kongresą. Turiu pasakyti, kad e, mūsų rinkimų stebėjimo misija įvyko sėkmingai ir tai buvo dėl trijų priežasčių. Visų pirma, Mes ten labai rimtai dirbome. Antra, mūsų buvimas tose rinkimuose buvo labai svarbus. Ir trečia, svarbus yra tie mūsų tolesni veiksmai, mes, kuriuos mes ketiname gyvendinti su partneriais Peru. Ta misija buvo gana didelio masto. Į šalį nuvykome kovo penktą dieną. E, mūsų delegacija sudarė dešimt pagrindinių ekspertų. Vėliau prie mūsų prisijungė 50 ilgalaikių stebėtojų, kurie e, vėliau išsiskirstė, išsibarstė po visą šalį. Be to turėjome ir visos sudėties Europos parlamento delegaciją. Ji prie mūsų prisijungė per pirmąjį rinkimų turą ir antrąjį rinkimų turą. Per pirmąjį turą delegacijai vadovavo kolega Luis de Grande, ant, per antrą turą ponas Augustin Demera. Tarp pagrindinių ekspertų tarp mūsų pirmą kartą buvo politinių partijų finansavimo specialistas ir rinkiminių kampanijų finansavimo specialistas. Ir šie aspektai yra labai svarbus ir aš tuoj viską paaiškinsiu. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti tai yra mūsų dalyvavimas, mūsų buvimas rinkim, šalyje rinkimų metu. Noriu labai akcentuoti šį aspektą ir pasakyti, kad mūsų buvimas tikrai daug ką pakeitė ir paaiškinsiu kodėl. Deja, Peru kongresas neįgyvendino esminės rinkimų sistemos reformos. Vietoj to buvo patvirtinti, mm, patvirtinta keletas labai negerų pakeitimų. Ir jie buvo patvirtinti po to, kai jau buvo paskelbta apie rinkimus ir prasidėjo rinkiminė kampanija. Remiantis tais pakeitimais, kurie, žinoma, yra teisiškai privalomi, jų kurado nacionalinės elekcionės, tai yra jų institucija atsakinga už rinkimus, per kitas savaitės nusprendė iš rinkimų pašalinti keletą kandidatų. O kiti kandidatai pasitraukė iš rinkiminės kovos, nes siekia išsaugoti savo partijų juridinį statusą. Taigi, pa, pačioje pabaigoje iš 19 kandidatų į prezidento postą, e, varžytis rinkiminėje kovoje liko tik dešimt. Ir iki pat e, paskutinių dienų, iki pat rinkimų dienos buvo daug netikrumo ir mes nežinojome, kas dar gali pasitraukti iš rinkiminės kovos. Ir žinoma, Dėl to reikėjo skirti ypatingą dėmesį rinkimų organizavimui. Tuo pačiu metu tarptautinėje žiniasklaidoje pasirodė straipsnių, kuriuose buvo kvestionuojami šalies gebėjimai mm, organizuoti rinkimus, demokratiškus rinkimus. Buvo taip pat sakoma, kad tai, kad iš kai kurių kandidatų buvo atimta teisė dalyvauti, e, gali paveikti, smarkiai paveikti rinkimų rezultatą. E, mes, būdami šalyje, e, bendravome su visomis institucijomis ir iš tikrųjų iš jų pusės sulaukėme šimtaprocentinio skaidrumo. Gavome prieigą prie visko, ko tik norėjome ir atlikę rimtą teisinę analizę, rinkiminės aplinkos analizę, padarėme išvadą, kad viskas, kas įvyko, nors ir yra šiek tiek abejotina, kalbant apie asmens teisę dalyvauti politiniuose rinkimuose, vis dėlto buvo grindžiama teisės aktais. Na, įstatymas nėra geras, bet tuo įstatymu to įstatymo buvo paisoma ir taip pat visą tai atitiko ir konstitucijos nuostatas. Ir nebuvo jokių ketinimų sukčiauti ar ką nors klaidinti. Nebuvo daromas politinis spaudimas rinkimų organizatoriams. Ir kai supratome, kad tokia yra situacija, mes tai ir, ir kartojome keletą kartų. Žinoma, per pirmąjį prezidento rinkimų turą ir vykstant rinkimams į kongresą buvo diskutuojama tik apie išimtis, apie kandidatų pasitraukimus. Nebuvo aptariamos tos temos, kurios bus svarbios šalies ateičiai. Vis dėlto rinkimai įvyko, atvirai sakau, kad jie buvo gerai organizuoti. Viskas, kas vyko rinkimų dieną, vyko gerai ir galiausiai visi pripažino rezultatus. Antras turas vyko daug lengviau, tarp kandidatų vyko išsamios diskusijos ir šiame kontekste įdomu paminėti tai, kad kandidatė, kuri buvo tų rinkimų favorite, ponė Keiko Fujimori, galiausiai pralaimėjo tik 42 tūkstančių balsų skirtumų, bet ji pripažino rezultatą ir čia turiu pasakyti, kad Peru vis dėlto elgesi geriau nei Austrija, Peru nereikės kartoti rinkimų. Ir dabar turime pono Pedro Pablo Kučinski jis yra išrinktas. Abu kandidatai elgesi demokratiškai, lūkdami oficialių rinkimų rezultatų. Tikrai man padarė įspūdį jų elgesys ir jų partijų narių bei rinkėjų elgesys. Ir galiausiai Liepos 28 dieną ponas Kučinski pradės eiti savo pareigas kaip naujas Perų prezidentas. Dabar paminėsiu keletą tolesnių veiksmų, kurių ketiname imtis. E, tie tolesni veiksmai Peru atveju yra labai svarbus, nes jie gali būti labai teigiamas pavyzdys to, kaip ES gali prisidėti prie šalies demokratinių poslinkių. Kitą savaitę aš vėl vyksiu į Peru, kur pristatysiu baigiamą ataskaitą ir rekomendacijas. Ir šalia to mes galvojame ir apie tam tikrus kitus veiksmus, taip pat ir parlamento lygių. Ir labai noriu padėkoti kolegoms, kurie uh, dalyvavo parlamento delegacijoje. Noriu padėkoti už, jiems už jų atvirumą, už pasirinkimą bendradarbiauti su kongreso nariais. Ir dabar e, jau galiu pasakyti, kad jau yra pritarta bendradarbiavimui su Peru kongresu ir tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas ir vyks artimiausiais metais. Ačiū, e, čia ir baigsiu, jeigu turite klausimų, tai esu pasirinkusi juos atsakyti. Ačiū, ponas Degrandės. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Kučinskį su pergalė rinkimuose, kurie vyko birželio mėnesį. Antra, norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti rinkimų stebėjimo misijos narius. Tai buvo labai sėkminga misija, dėkoju visiems už darbą. Mes dalyvavome, stebėjome kongreso rinkimus, taip pat prezidento rinkimų pirmąjį ir antrąjį turą. Pritariu viskam, kas dabar buvo pasakyta, pritariu visoms pastaboms ir išvadoms. Manau, kad buvo puikiai pristatyta viskas, kas vyko. Taip, mes e, apie tai daug kalbėjomės, labai atidžiai stebėjome situaciją. E, tie rinkimai šioje šalyje buvo labai svarbus, daug ką keičiantis. E, ponios ir ponai, šiame posėdė aš dalyvauju kaip Antų delegacijos mm, atstovas. Taip pat turiu pasakyti, kad vadovavau mm, delegacijai, kuri vyko į pirmąjį rinkimų turą šių metų balandžio 10 dieną. Ir tada uh, E, turėjau galimybę aptarti tokius e, problemas, kurias iškilo, apie, kalbėjau apie demokratinį elgesį, sus, buvau susitikęs su e, rinkimų komisija, rinkimų institucija ir turiu pasakyti, kad ji ir jos darbuotojai dirba tikrai profesionaliai. Dar norėčiau akcentuoti puikią vyravusią atmosferą ir puikius ES ir Perų santykius. Mes, žinoma, turime ir mm, plėtojame ir priekybos e, ryšius su šia šalimi. Tai reiškia, kad turime daug galimybių ir turėtume kaip galima geriau pasinaudoti privalumais. Ir ES ir Peru. Taigi bendradarbiavimas, supratimas, e, e, mes visą tai buvo svarbu ir sudarant susitarimą dėl vizų. Dabar perų piliečiai gali lengviau patekti į, į Šengeno erdvę. Ir visa šiam, visame šiame procese labai svarbu vaidmenį atliko Europos parlamentas. Ir dar norėčiau tarti keletą žodžių e, apie tai, kas susijęs su mm, praeitimi, bet e, apie tai kalbėjo ir ponia Weber. Na, ES dabar turi puikią galimybę. Tai yra mūsų prestižo, mūsų patirties klausimas. Manau labai gerai, kad bendradarbiaujame būtent taip. Peru laukia sudėtinga ateitis. Turime naują prezidentą Peru, kuris laimėjo rinkimus, tačiau e, turime ir kongresą, yra ir kongresas, kur e, ponios Fudžimori šalininkai turi daugumą. Taigi čia prireiks daug supratingumo ir e, E, patys Peru atstovai supranta, kad čia gali būti labai svarbus ES kaip tarpininkės vaidmuo. Ir noriu dar pasakyti, kad kongreso atstovai iš Perų norėtų atvykti pas mus, galbūt ne tiek pasimokyti, nes ir mes turime daug ko iš jų pasimokyti. Bet manau, kad mes visi kartu galėtume mm, padiskutuoti, kaip kaip e, tvarkyti sudėtingose situacijose ir galėtume e, organizuoti ne teorinės, bet praktinės diskusijas. Peru yra labai moderni šalis, šiuolaikiška šalis ir ji turi strateginės reikšmės. Pirmininkė šalia manęs yra ponas Varkaltel. E, jis dabar nepasisakys, bet tiesiog noriu jūs pasakyti, kaip svarb, koks svarbus įvykis bus e, prezidento inauguracija ir manau, kad mes būsime atstovaujami. Colleagues. Suteikdama žodį dviems kolegoms, kurie pasakys, norėčiau paminėti, kad šiandien lankosi pas mus Pakistano parlamento narių delegacija čia salėje. Kviečiame juos pasiklausyti mūsų diskusijų anglų kalba yra transliuojama per antrąjį kanalą. Ponas Lopes dabar pasakys. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti rinkimų stebėjimo misijos dalyviams taipogi, ypatingai Renatai Weber, už vadovavimą tai delegacijai. Mes labai didžiai stebėjome rinkimus ir, man atrodo, labai svarbu buvo apsilankyti šalyje, taip pat buvo svarbu tai ir kalbant apie visą žemyną. Uh, Norėčiau kelis komentarus išsakyti. Labai tyčiai klausiausi to, kas buvo pasakyta kol kas ir daugeliu dalykų ir pateiktai analizai pritariu, bet manau, kad labai svarbu pripažinti, jog ponui Kučinski bus sudėtinga valdyti šalį ateityje, ypač atsižvelgiant į tai, kad dauguma kongrese yra ne iš jo partijos. Taip pat turint omenyje, kad jam pavyko surinkti visus balsus tų žmonių, kurie norėjo balsuoti prieš Fujimori. Taigi viena, tai buvo vienas iš rinkiminių netikėtumų. Buvo akivaizdu, kad buvo žmonių, kurie rems Pedro Pablo, bet e, dabar vertinant tai, kaip jis susitvarkys su situacija po rinkimų, aš manau, kad čia svarbu nepamiršti, kad tikrai nebus lengva tvarkyti su šia šalimi, yra daug iššūkių, daug problemų susijusių su ekonominiu augimu ir ponas Degrandės apie tai kalbėjo ir aišku, čia mes galime padėti nemažai, kaip ES, užtikrinant ekonominę plėtrą, kalnakasybą, kaip bus tvarkomasi šioje srityje, kova su narkotikais, organizuotų nusikalstamumu, tai yra labai svarbu. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminoti, fudžimorizmo, toks reiškinys, kuris egzistavo Peru. Kodėl taip atsitiko? Galėčiau pasidalinti savo mintimis. Uh, problema yra ta, kad nėra tokios partinės sistemos, kuri būtų aiškiai apibriešta, su aiškia struktūra, kad valstybė galėtų aiškiai pateikti pasirinkimus e, rinkėjams. Per trumpą laikotarpį iškeliamos partijos ir jos krenta. Ir ponia Fujimori iš tiesų buvo labai matoma šalyje. Ir aš norėčiau išsakyti šią pastabą dėl to, kad, na, galbūt tai nėra labai madinga ir patraukli pastaba, tačiau reikia pripažinti, kad sistema, kur yra stiprios partijos, neįtvirtina demokratijos, galbūt užtikrina tam tikrą stabilizavimą, kai yra sistema su stipriomis partijomis. Per ilgesnį laiką tai yra na, pozityvus dalykas, kadangi tai užtikrina daugiau dinamizmo e, šalyje. Dėkoju. Ačiū. Pone Bilbao. Ačiū. Na, aš norėčiau tikrai padėkoti Renatai už jos atliktą darbą, taip pat Liuidė Grandis, už tai, kad jis padėkojo ir visam parlamentui. Taip pat norėčiau užduoti klausimą, kalbant apie rinkimų sistemos pakeitimus, dėl kurių buvo įmanoma išbraukti tam tikrus kandidatus. Ar partijos suprato, kad reikalinga rinkimus reformuoti ateityje? Kokių buvo laikomasi pozicijų? Kai kurios partijos negalėjo dalyvauti rinkimuose dėl primto įstatymo. Ir man atrodo, čia dabar kyla klausimas, kaip bus ateityje ar dar bus reformuojama rinkimų sistema, ar nekils problemų rinkimams ateityje. Tai yra pirmasis klausimas. Ir dar vienas dalykas, jeigu pažvelgtumėme į kitus kandidatus, kurie negalėjo dalyvauti vėliau rinkimuose šioje svarbioje kovoje tarp kandidatų, ponia Fujimori, aišku, buvo labai stipri kandidatė Taigi, kokia jūsų manimo bus situacija ir kaip bus su tais negalėjusiais dalyvauti kandidatais? Ačiū, pana Sebastija. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aišku, turime padėkoti už tai, kad komitetas pakvietė rinkimų stebėjimo misijos narius šiandien dalyvauti posėdėje ir aš norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponė Renata Weber ir ką sakė Luis de Grandes. Būtent, kad misija puikiai atliko patikėtą užduotį ir norėčiau pabrėžti tas, priminti oficialias Europos komisijos deklaracijas, pareiškimus ir taip pat komiteto, e, parlamento pakomitečio pareiškimus, kurie buvo labai aiškus ir drasus. Uh, Buvo tikrai ir skaidrumo daug, ir geros valios, nebuvo jokių problemų vietoje ir tikrai susilaukėme daug paramos ir bendradarbiavimo iš perų institucijų, turime tą pabrėžti, tačiau, žinoma, mes e, smerkėme tam tikras silpnasias vietas sistemoje ir turime pripažinti, kad yra problemų, pavyzdžiui, dėl politinių partijų finansavimo, taip pat, kaip sakė ponas Lopez, galutinio tą rinkim, galutinis rinkimų procesas yra toks, kad, na, iš tiesų sudėtinga jo pagalba sustiprinti demokratiją šalyje. Rinkimuose matėme, kad, na, iš tiesų kažkaip jau įsibėgėjus procesui buvo įvykdyta reforma ir dėl to kai kurie kandidatai negalėjo uh, dalyvauti kovoje, kaip minėjo kolegė Bilbao. Taigi tai irgi paminėta oficialioje deklaracijoje, oficialiame pareiškime. Taip pat reikia pabrėžti, kad politinės partijos ir Perų valdžia pripažįsta, kad tai vykdyta reforma leis užtikrinti bendradarbiavimą Na ir mes tikrai nenorėjome nieko mokyti tenais nuvykę, bet tikrai su mumis buvo kalbamasi kaip su kolegomis, kurie gali pateikti patarimus. Ir jie tikrai pritarė mūsų siūlomiems patobulinimams ir mes turime tikrai tai pripažinti ir vėlgi turime pabrėžti, kad techninė komanda, kuri vyko į tą misiją, tikrai labai na, sėkmingai padirbėjo. Ačiū. Pone Rodrygės, ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia aš irgi padėkoti komandai, visiems, kurie turėjo galimybės lankytis šioje šalyje, stebėti rinkimus. Na, o šiandien aš norėčiau dar pabrėžti, kiek svarbios yra tokios rinkimų stebėjimo misijos. Ir ne visuomet Europos parlamente yra pripažįstama, kad tokios misijos yra labai svarbios ir reikalingos ir tai yra ypatingai sveikintina ir tai pripažįsta ir tos šalis, kurios priima tas misijas. Taigi labai džiaugiamės, kad ponas Kasel vyks į Kučinskį inauguracijos ceremoniją ir norėčiau padėkoti Renatai Weber už puikiai atliktą darbą ir taip pat už tai, kad labai profesionalią komandą nusintė Europos parlamentas, kuri dirbo puikiai. Na ir mano asmenė patirtis yra tokia, kad tikrai darbas nesibaigia su rinkimų stebėjimo misija. Reikia daug dar dirbti ir praėjus keliams mėnesiams teikti rekomendacijas ir panašiai. Ir jeigu tos rekomendacijos, kurios buvo pasiūlytos po pirmo ir antrojo rinkimų raundo, ten yra įvardyjamos tos problemos, kuria, su kuriomis susiduria perų ir kokių silpnųjų pusių yra, kokių silpnybių yra institucijose, kad e, politinės partijos yra silpnos, kad nėra tinkamas politinių partijų finansavimas. Na, o per antrąjį raundą buvo kalbama daug apie parlamentų bendradarbiavimą. Aišku, niekas nenori jų mokyti, tačiau tiesiog mes norime padėti jiems tame procese ir jie irgi išreiškė norą gauti patarimų iš Europos parlamento. Taigi apie tai turime pamastyti, tai yra svarbu, nes ponas Kučinskis, na, panašu, kad jam tikrai nebus lengva dėl padėties parlamente, nes jam teks dirbti su priešiška dauguma, na ir mes turime kažkaip labai aktyviai siūlyti bendradarbiavimą, padėti jiems gerinti demokratijoje reikiamą sąlygą šalyje ir uh, suteikti visas galimybės Peru, kad jie galėtų pasinaudoti savo didžiuliu potencialu. Ačiū. Ponas Pancieri. Ačiū. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie padėko žodžių rinkimų stebėjimo misijos vadovams, tiek stovaujantiems suausiams komisijai, tiek parlamentui. Mes viską vertiname pakankamai tikroviškai, tačiau reikia pripažinti, kad e, rinkimai vyko drausmingai, nekylo jokių ypatingų problemų. Vertindami viską atidžiau, galbūt turime paminėti kai kuriuos aspektus. Galima būtų pasakyti ir dar daugiau. Antrasis rinkimų turas vyko paprasčiau, kadangi buvo likę du kandidatai, o per pirmąjį rinkimų turą e, situacija nebuvo labai palanki. Reikia paminėti, pavyzdžiui, tą aplinkybę, kad rinkimų metu buvo atiduota labai daug kuskomis. negaliojančių biuletenių. Taigi taip pat rinkimų kampanijos finansavimas ir ataskaita už jį ne, nebuvo pateikta visiškai skaidri, tačiau mes įstebėjome rinkimus Limoje ir jos apylinkėse. reikia e, pasakyti, kad nemažos įtakos rinkimų eigai turėjo ir priekeiviai narkotikais ir apie tai čia nieko nebuvo parašyta. Kalbant apie korupciją, tai labai daug kandidatų iškėlė savo kandidatūras dalyvauti rinkimuose tik tai tam, kad išvengtų arešto. Tokie procesai vyksta ir čia reikia apie tai kalbėti, kadangi Ši šalis mums yra labai svarbi kaip partnerė, tačiau joje labai didžiąją dalį užima šešėlinė ekonomika. Mes kalbėjome apie uh, Fujimori šeimą ir jie tikrai remia labai nemažai rinkėjų. Tačiau vertinant vis tik tai gautinius rezultatus, e, tai mano vertinimu galima būtų pasakyti, kad mes turėtume arba galėtume būti visai patenkinti šių rinkimų rezultatais, nes e, jie parodė, kad e, Fujimoristų valdymas buvo įvertintas netaip jau ir teigiamai. Ir Iš tiesų mes šiandien turime, negalime nieko pasakyti apie kažkokią tai naują valdžios arba valdymo etapą, nes negaliu pasakyti, ar dabar mes tapsime naujo perų kūrimo liudininkais ir tikrai neturėtume čia bandyti pamokslauti. Reikia palaukti, kol bus pradėtos vykdyti rinkimų sistemos ir socialinės reformos, jeigu jos nebus vykdomos, tai nei politinių, nei socialinių, nei ekonominių požiūrių šalis eh, nepasieks pažangos. Aš nedalyvau pirmajam rinkimų turėjau, padariau tinkamas savo išvadas, sustebėdamas antrąjį rinkimų turą. Poniai Weber žodis. Manau, kad eh, Šie rinkimai parodė, kad būtina Peru e, pradėti vykdyti plataus masto reformas. Mūsų kitą savaitę pristatysiamos e, rekomendacijose bus būtent apie tai ir kalbama. Šaliai reikia ne tik rinkimų sistemos, tačiau apskritai visos politinės, politinių partijų sistemos reformos. Žinoma, be politinių partijų neįmanomas politinis gyvenimas tiek nacionaliniu, tačiau taip pat ir vietos lygių e, stacija susijusi su politinėmis partijomis yra katastrofiška. Keletas pavyzdžių iš 130 išrinktųjų kongreso narių šimtas nepriklauso jokiai politiniai partijai arba nėra tos partijos nariai, nuo kurių jie buvo keliami kaip kandidatai. Taigi reikia apskritai kelti klausimą apie tai, kiek politinės partijos gali įtakoti ir kontroliuoti savo narius, kurie joms atstovauja parlamente ir kodėl žmonės apskritai veržiasi į politinį gyvenimą, nori tapti parlamento nariais ar dėl finansinių paskatų, ar dėl kitų priežasčių. Taigi būtina reformuoti politinės partijas ir, žinoma, kyla labai daug klausimų susijusių su politinių organizacijų finansavimu, nes e, rinkimų metu nuolat buvo kartojama apie tai, kad politinėje kampanijoje yra naudojami nešvarūs pinigai, narkotikų pinigai, kurie yra gaunami iš narkotikų prekybos, taigi būtina užtikrinti politinių partijų finansavimo skaidrumą tiek e, politinių partijų nominuojamų kandidatų, tiek nepriklausomų, tačiau tam pakankamai aršiai priešinasi būtent patys politikai. Iki šiol mes dėjome pastangas ir dėsime jas ir toliau, siekdami e, padėti kurti tam tikrus alijansus šalies pilietinėje visuomenėje, žiniasklaidoje, įtraukdami juos taip pat ir e, politinius veikėjus, žurnalistus, tam, kad jis kleistų tos reformos būtinybės idėją. Manau, kad tai šiuo metu yra svarbiausia visai šaliai tikiuosi ir manau, kad siekiant išvengti pastarųjų rinkimų rezultatų, kongresas pritars daliniai rinkimų sistemos reformai, tačiau jos nepakaks, nes nepakeitus iš esmės politinių partijų finansavimo tvarkos, mano vertimu bus sunku pasiekti tikros pažangos šalyje, galime tik tikėtis kad visi pritars šiai plataus masto reformų būtinybės idėjai ir per atmes pusmenį reikės čia pradėti gyveninti. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra Europos Sąjungos strateginis komunikatas siekiant e, pasipriešinti trečiųjų šalių arba neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečių šalių propagandą. Pone Fotygai žodis. Ačiū pirmininkė. Tai yra antrasis pranešimo svarstymas. Jis prasideda po labai įdomių diskusijų, kurių sulaukėme per pirmąjį svarstymą. Prieš tai surengėme labai naudingą užsienio reikalų komitete klausimą šią temą. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių visiems kolegoms. Pirmininkas prašo salėje tylos. Prašau tęsti. Taigi noriu padėkoti visiems kolegoms, dalyvavusiems tiesiogiai šio pranešimo rengimo procese nes iš tiesų čia reikia kalbėti apie bendras kolektyvinės pastangas, šešėliniai prašėjai, taip pat ekspertai. Užsienio reikalų komiteto sekretariato labai aktyviai dalyvavo, ypač ponė Jana Kaminska. Noriu padėkoti savo padėjėjams, patarėjams, savo frakcijos patarėjams, už labai naudingus pasiūlymus ir pagalbą. Iš viso buvo pateikta 358 pakeitimai šiam pranešimui. Vyko trys e, pakankamai ilgi susitikimai su šešiais pranešėjais, kuriuo metu buvo svarstami kompromisinio pakeitimo pasiūlymai. Šis darbas jau baigėsi, sugebėjome susitarti dėl 21 kompromisinio pakeitimo teksto, taip pat ir e, laikas skirtas pakeitimų svarstymų buvo pakankamai trumpas, reikėjo jų tartis per pakankamai sudėtingą Strasbūro plenarinė sesija, kai kurie kolegos paprašė papildomai skirti jiems laiko įvertinti diskusijų eigą ir rezultatus. Noriu padėkoti už tai mūsų sekretariatui, kad sutiko to laiko skirti. Galbūt norėčiau paminėti du aspektus, juos pakomentuoti. Diskusijos e, vyko pakankamai ilgai, bendromis pastangomis mes sugebėjome pagerinti pranešimo tekstą ir sugebėjome išsameu įvertinti svarstamą temą. Noriu pabrėžti vieną ypatingai svarbų aspektą. Nuo pat pradžių rengiant šį pranešimą jautėme labai didžiulį susidomėjimą ir tam tikrą spaudimą netgi iš įvairių žiniasklaidos e, organizacijų, žiniasklaidos priemonių grupių, ypač e, Sputnik e, naujienų agentūros. dėl dėl strateginės, strateginių komunikatorių, nuolat buvo kartojama ta pati mantra kalbant apie Europos saugumo strategiją, yra jaučiama tam tikra grėsmė, ypač po Rusijos agresijos Ukrainoje ir Krymo aneksijos, taip pat ir iš rytų juntame tam tikrą agresiją, stiprėjant smurtinėms islamo organizacijoms, ypač Daesh nesvarbu, mums tai patinka ar nepatinka, turėsime vienu metu stengtis atremti abi grėsmės ir dabar mes pripažįstame, kad abi šios grėsmės, nepaisant to, kad skiriasi jų pobūdis ir prigimtis ir apriektis galbūt taip pat, tačiau prigimtis iš tiesų, nes Pirmą grėsmę kelia konkreti valstybė, o antrąją tikrai ne valstybinio pobūdžio darinys pasinaudojantis įvairiomis priemonėmis ir dabar mes pasitelkę strateginės svarbos viešuosius ryšius galime atpažinti įvairius veiksmus kylančius iš abiejų pusių. Ir dabar, žinodami, kad privalome atsispirti taip pat ir tiems argumentams, kuriuos e, siūlo Rusija. Tačiau puikiai matome, kad Rusija pasijuto įžeista dėl to, kad abu, abi šios grėsmės yra minimos viename pranešime. O mes parodydami, kad vienu metu sugebame spręsti visas problemas, taip pat pademonstruojame ir savo atsparumą, žinodami, pripažindami ir e, bandydami abiejų grėsmių skirtingą pobūdį ir prigimti apibriežti. Noriu padėkoti kolegoms, nes mano vertinimu mes ilgų diskusijų eigoje ir atsižvelgdami į tai labai e, sudėtingus ir svarbius aspektus sugebėjome tą padaryti. Net ir rašant šį pranešimą mes susidurime su strateginio pobūdžio viešaisiais ryšiais ir labai energingas. Aš manau, kad čia reikėtų naudotis pirago ir botago principu. Taigi dabar išvelgiu būtinybę ir galimybę surinkti balsavimą ir įvertinti tus sugebėjimus. Vakar buvau, dalyvavau e, labai svarbaus dokumentinio filmo peržiūroje Varšuvoje apie strateginę komunikaciją. Ir e, tas filmas buvo rodomas Europos parlamento informacinėme biure ir jis sulaukė didžiulio susidomėjimo iš įvairių e, organizacijų ir taip pat e, sulaukė nemažai trolių išpolių internetinių. Taip pat E, man buvo pasiūlyta duoti interviu Russia Today televizijos kanalui išskirtiniu laiku ir tai buvo tikrai pasiūlytas pyragas tam tikrą prasme. Aš aišku jo atsisakiau, tačiau noriu pasakyti, kad ta grėsmė strateginės komunikacijos nesumažėjo, jie kelia didžiulę grėsmę ypač yra nukreipta į mūsų jaunimą. Jie naudojantis, ypač jaunas moteris verbuojamas prisijungti prie islamiškųjų organizacijų, pasileistis į nežinia kokio pobūdžio nuotikius, mes turime rasti būdų ir priemonių, kad galėtume pademonstruoti savo vienybę ir atsparumą spręsdami abi šias problemas. Taigi noriu paklausti, paprašyti kolegų ir toliau svarstant šį pranešimą vadovautis panašia dvasia kaip ir iki šiol. Noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams be išimties, jie tikrai buvo puikus ir įkvėpė mane tolesniam darbui su jumis. Taip pat man buvo pranešta, kad viena politinė frakcija norėtų parengti savo mažumos pranešimą, nes mm, ir būtent dėl šios priežasties jų pasiūlymai nebuvo įtraukti į kompromisinius. Ačiū, dabar steiksime žodį šešėliniams pranešėms. Pirmasis ponas Anguriano. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir jai pritarti. Iš tikrųjų, mm, šiame pranešime nereikėtų. Mes nekalbame vien apie Rusiją ir ISIS. Šis pranešimas yra apie propagandą. Ir manau, kad kalbame apie vieną propagandą ir du veikėjus. Ir dėl to pranešime yra minima Rusija ir ISIS. Per tris šešėlinių pranešėjų posėdžius mes puikiai bendradarbiavome ir manau, kad pranešė, pranešimas atitinka savo paskirtį. Žinau, ko, kad anti. Europietiškos prieš ES nukreiptos propagandos problema yra sudėtinga ir aš suprantu, kodėl frakcijoms reikia daugiau laiko apie tai pagalvoti bet be viso to, manau, visi galime sutarti, kad e, pranešimas dėl prieš ES nukreipta propaganda yra būtinas. Akivaizdu, kad ES susiduria su didelio masto, plataus masto propaganda, kurią skleidžia ir valstybiniai, ir nevalstybiniai veikėjai. Ir aš man nesu įsitikinęs, kad po vasaros atostogų rasime sutarimą, vyks e, naujau, daugiau e, posėdžių ir manau, kad e, galiausiai mums pavyks sutarti. Turėtume prisiminti, kad šis komitetas ir Europos parlamentas jau keletą kartų balsavo dėl pranešimų, kuriuose buvo daroma nuoroda į propagandą ir dezinformaciją. O visapusiškas pranešimas apie kovą su propaganda būtų tada kitas logiškas žingsnis. Ja, vielen Dank. Der nächste ist Eugen Freund. Eugen Freund dabar kalbės. Ačiū, Michaelė. A... Ačiū. Na, kaip čia suformuluoti? Man buvo labai įdomu pirmą kartą dirbti še, kaip šešėliniam pranešėjui ir uh, turi dirbti su tokia uh, griežta moterimi, Margaret Thatcher, ne iš tikrųjų Ana Fotiga. Su ją nėra lengva, bet manau, kad e, dirbome kaip galėdami geriau ir dėkoju už tą puikų bendradarbiavimą. Nepaisant to, yra dar keletas aspektų, dėl kurių mes iki galo nesutarėme. Pirmas aspektas, kuris man iki šiol atrodo problematiškas, tai yra Rusijos ir ISIS propagandos suplakimas viename pranešime. Aš apie tai kalbėjau už pat pradžių, nes kągi mes darysime toliau ir mes dar kol kas to nepadarėme, nes pranešimas dar nepaskelbtas. Na, mes iš esmės pakelsime ISIS į tą patį lygį kaip Rusija. Ir tai darydami mes pakelsime į naują lygį tai, ko niekada nenorėjome pakelti. Tai yra pakeisime ES politiką ir ISIS bus lik ir prilyginta valstybė arba valstybės institucijai. Matau, kad e, ponia Fotiga purto galvą, bet e, aš nematau būdo, kaip, kaip išspręsti šį klausimą, kad, kad būtų atsižvelgta ir mano, ir, ir jūsų argumentus. Dar porą pastabų. manau, svarbu apibriežti propagandą taip, kad visiems būtų aišku, kas turima galvoje vartojančią savoką. Taip pat turime suprasti, kad Europos Sąjungos viduje yra įvairių nuomonių apie tai, kaip propaganda veikia valstybių narių piliečius. Taip pat manau, kad reikėtų atskirti blogą propagandą ir gerą informaciją. Turime tiksliai išsiaiškinti, kaip žmonės veikia propagandą. Jūs šiek tiek anksčiau savo pasisakymę minėjote, kad e, Sputnik smarkiai susidomėjo tuo filmo seansu, kuris vyko vakar, ar ne filmu jie susidomėjo. Ar iš esmės buvo domimasi čia vykstančiomis mūsų diskusijomis? sulaukėme to susidomėjimo, bet e, nematau, kaip, kaip tas susidomėjimas vėliau pasireiškia. Na, jūs galbūt matote Sputnik, nes jūs tikrinate e, jų interneto svetainę. Nežinau, kiek žmonių lankosi toje svetainėje, aš čia nesiginčiu dėl jų skaičius, bet tiesiog bandau dabar suprasti, kas kreipia į tai dėmesį. Kas kreipia į tai dėmesį? Na, nesakau, kad niekas nekreipia dėmesio. Tiesiog sakau, kad mes nežinome, kiek tai yra svarbu, nes niekada netlikome jokių apklausų ar tyrimų, kurie, pavyzdžiui, būtų atskleidę, kad, na, kasdien 10 milijonų Lenkų lankosi Sputnik interneto svetainėje ar žiūri transliacijas. Ir dar e, galiausiai norėčiau mm, paprašyti. Dabar yra paskutinė mūsų darbo savaitė prieš vasaros atostogas. Ir prie šio klausimo mes turėsime grįžti praktiškai pirmą dieną po vasaros atostogų. Bet e, yra tokių, tokių klausimų, kurios, manau, reikėtų truputį pavėlinti vieną ar dvi dienas po vasaros atostogų, nes tikrai nepavyks mums išspręsti klausimų tų nuo dabar iki rūpiučio 29 dienos. Mums reikia šiek tiek daugiau laiko pagalvoti. Ja, uh, kolega Astrevičius. Ponas Užtrevičius. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, buvo labai malonu ir įdomu dirbti, bet tuo pačiu metu tas darbas buvo susijęs su dideliais iššūkiais. Pats klausimas yra gana naujas. Mes pripažįstame kibernetinio saugumo, energetinio saugumo e, koncepcijas, niekas nebe kvestionuoja šių dalykų, tačiau tarp mūsų yra daug tokių, kurie nemano, kad informacinis saugumas arba nepriklausoma patvirtinta informacija taip pat e, yra svarbi saugumui. Noriu padėkoti Anai už pranešimą rengiamą savo iniciatyvą. Jis rengiamas tikrai tinkamu laiku. Mes pradėjome galvoti, pradėjome diskutuoti, sutarėme ir nesutarėme kai kuriais klausimais, bet galiausiai šis klausimas yra priešais mus. Ir nėra jokios, jokių priežasčių e, dėlsti diskutuoti e, ar tiesiog atmesti propagandos e, ir sakyti, kad tai nėra iššūkis vakarų vertybėms. Mes tikrai E, ne, negalime sauliaisti nematyti, kas vyksta. Iš tikrųjų, propaganda yra nedemokratiškų, autoritarinių, represinių ir teroristinių organizacijų būdas pasiekti auditoriją. Mūsų šalis, kuriuose veikia visuomeniniai transliuotojai, tiesiog užmiršo, ką reiškia turėti valstybinę televiziją arba radiją. Visai šalia yra šalių, kuriuose pagal įstatymus ir m, mm, praktiškai tokia yra realybė. Ir mes tikrai negalime e, sakyti, kad valstybei priklausanti televizija, kurią kontroliuoja šalies vadovai, yra suinteresuota tikslingai skleisti propagandą ir dezinformaciją, o ne informaciją. Kolegos, aš nematau skirtumo tarp valstybinių ir nevalstybinių partnerių skleidžiančių informaciją. Turint šio laikinės technologijas labai lengva pasiekti daugybės žmonių protus, daugybė žmonių sąmonę. Tai yra tiesiog pinigų klausimas. Ir jeigu pasižiūrėtumėte, kaip veikia nedemokratinės valstybės, teroristinės organizacijos, veikiančios tam tikrose regionuose, jie tikrai, jos tikrai e, skiria daug dėmesio propagandai, nes tai yra hybridinio karo dalis. Propaganda yra e, uždelsto veikimo bondą, bombą. Niekada nežinome, kada, kada jis proks. E, jis įsiskverbiama į žmonių sąmonę, plaunamos smegenys ir tada taip paruošiama dirba e, netinkamiems, sprend, neteisingams sprendimams. Mes visi esame informacijos vartotojai, turbūt e, šioje žemėje nėra ne vieno žmogaus, kuris nesinaudotų informaciją, kuris neturi prieigos prie propagandos ir tie, kas turi prieigą prie propagandos ir e, lėšų jai kontroliuoti, daro didelį poveikį žmonių sąmoniai. Noriu labai atvirai pasakyti, kad niekad nebuvo niekada galvojama turėti ES propagandos komisarą arba kokį nors kitą e, pareigūną. Mes iš karto atsisakėme tokios minties, tačiau atmesti propagandos rizikos svarbą tai būtų savęs apgaudinėjimas. Todėl mes labai įtemptai dirbame, ieškodami kompromisų. E, pats tekstas galbūt Tada jau, kai balsuosime, bus šiek tiek kitoks, turbūt teksto redaktoriai jį sutrumpins. Na, galbūt tekste yra tam tikrų pasikartojimų, bet pati teksto esmė, turinys yra geras, kad jį būtų galima toliau aptarti. Mes e, turėtume pagalvoti apie didesnę paramą nepriklausomai ir netendencingai žurnalistikai Europoje ir mūsų kaiminystėje, nes tai yra Europą grindžiančių vertybių dalis. Todėl mes ir skatiname savireguliavimą šioje srityje. Mes neturėtume būti didysis brolis arba e, reguliavimo institucija žiniasklaidai. Ir todėl mes ir pateikėme pasiūlymą parengti ES direktyvą. Mums reikia teisinių, juridinių instrumentų, o ne, priemonių, o ne ideologinių priemonių, kad galėtume gauti informaciją, kurią, kuri būtų objektyvi ir laisva. Neseniai Varšuvoje baigėsi viršūnių susitikimas Ir manau, kad mm, institucijos, vakarų institucijos, kurios atsakingos už visuomenės saugumą, bendradarbiauja daugiau. Aš labai džiaugiuosi, kad mm, Latvijoje yra įsteigtas NATO kompetencijos centras. Mes taip ES turime e, strateginį komitetą. Tai yra nedidelė komanda, kuri sugeba atpažinti tam tikras propagandos priemonės, kurios mus gali pasiekti. Aš susipažinau su dviem e, nepriklausomai žurnalistais. Visų pirma, Esika Aro, e, ji dirba e, Suomijos visuomenėm transliuotoju ir Ena Marikė Adam, dirbančią CDF televizijoje Vokietijoje. Tai yra drąsios, nepriklausomos žurnalistės. Jos pačios patyrė trolių atakas, grasinimus, bauginimus. Jos buvo vaizduojamos kaip blogiausi žmonės šioje žemėje. Bet iš tikrųjų tik mm, reikia būti aklam ir kurčiam, kad nesuprastume, ko čia siekiama. Ir mes turime suprasti, kad kuo ilgiau tiesiog klausysime ir kuo ilgiau neiksime priešiškos propagandos nukreiptos prieš vakarų visuomenį egzistavimą, tuo silpnesnė mes būsime. Mes neturime teisės palikti e, savo visuomenių leisti, kad mūsų visuomenės e, veiktų propagandą ir nieko nedaryti. Kolegos, šį vakarą Europos parlamente organizuojamas įdomus renginys. E, bus rodomas filmas apie Magnitskį, Magnitskio atvejį. Tai bus dar vienas mėginimas. E, juodinti e, Sergejaus Magnitskio atminimą. Tai bus dar vienas mėginimas užsiimti propaganda ir dezinformacija. Tie, kas stovi už šio filmo, siekia savų tikslų. E, paversti e, Sergejus Magnitskio atminimą nereikšmingu. Ir jeigu mes e, nepaneiksime šios propagandos, tai, na, susitaikykime su tuo, kad mums, mums kažkas nori tai parodyti, bet manęs tarptų žmonių tikrai nebus. Ir noriu dar kartą padėkoti Anai už šią iniciatyvą. Rebeka Harms. Čia Rebeka Harms. Um, all, would... Pirmiausia, aš irgi norėčiau padėkoti poniai Fotygai, nes visi supranta, kad tai mums yra demokratijos, europinės demokratijos pavyzdys, tai yra laisva žiniasklaida, pluralizmas. Ir tai nėra lengva tema diskusijoms aptarti tas problemas, kurias matome vis labiau susijusią su propaganda, kuri yra labai gerai organizuojama vienoje iš šalių kaiminių, nes nebūtų prasminga neikti, kad Rusija vykdo organizuotą propagandą, puolančiąją propagandą, ne tik ES atžvilgių, bet ir kitų veikėjų atžvilgių. Ir viena pagrindinių idėjų mums šiose diskusijose, mano frakcijos kolegoms, pirmiausia, nepamiršti tos pusiausviros, kuri yra reikalinga, ginant žiniasklaidos laisvę, pluralizmą ir tuo pat metu uh, apginti interesus, mūsų interesus, matant tą naujai atsirandančią konfrontaciją su propaganda. Ponui Freundui norėčiau pasakyti, prieš perėdama prie detalesnės informacijos, mano manimu, jūsų pateiktas apibūdimas nėra teisingas, kad mes sulyginame islamo valstybės ir Rusijos propagandas. Niekas ISIS nevertina kaip valstybės, tokios kaip Rusija, bet propagandos modeliai, kurie yra naudojami, priemonės, kurios yra pasitelkiamos ypač per skaitmeninę žiniasklaidą, kurie yra visiems prieinama, tie dalykai labai panašus. Tai yra tie patys modeliai ir to pačios, tos pačios priemonės. Dėl to mes nekartą ir kalbėjome apie tai, kaip tvarkyti su tais labai skirtingais veikėjais vykdančiais propagandą. Tai jeigu, jeigu jūs manote, kad mes sulyginome tuos dalykus, tai mes galime dar na, pasitikslinti, pasižiūrėti, kaip ten yra, bet niekas tarp šešėlinių pranešėjų, ir taip pat įskaitant ir pačią pranešėją, nenorėjo sulyginti Rusijos valstybę su ISIS. Galbūt galėtumėme šiek tiek e, atidžiau apie tai pasikalbėti ir išsiaiškinti tuos nesusipratimus. Na ir mano manimo, pirmiausia, šiame pranešime labai svarbu vėl įsteigti, atkurti generalinį direktoratą atsakingą už strateginę komunikaciją tas nedidelis departamentas, kuris e, dirbo su ponia Mogerini, negali dabar, na, kaip ir įveikti tų problemų. Ir šalia to, ką mes aptarėme, dar tikrai laukia ir kitas procesas geriau suvokti, kokie yra, yra šio generalinio direktorato taikiniai ir ką galėtumėme daugiau nuveikti valstybių narių lygmenių ir kaip galėtumėme padidinti mūsų galimybės sustiprinti visuomenės, mūsų visuomenės, kurios susiduria su šia dezinformacijos, dezinformacijos grėsme. Nes propagandos strategijoje sėkmingiausiai sekasi sistemingai skleisti tą informaciją. Kartais tai yra melas, kartais tai yra neiškumas kuriamas, kartais net neteisingi tokie patikinimai skleidžiami. Taigi kaip mums pasirūpinti, kad informacija, žodžio laisvė atremtų tą sisteminę dezinformaciją, ypatingai Rusijos kontekste. Tuo užsima ypatingai žmonės dirbantys Russia Today arba tie, kurie su Sputniku dirba. Iki tie kolegos, kurie abejoja aš, dėl propagandos, aš norėčiau jų paklausti jūsų manimų. Rusijos, pavyzdžiui, mieste, kur yra daug problemų dėl to, kad žmonės nepatenkinti politiniais sprendimais Maskvoje. Jūsų manimų, kas atsitiktų, jeigu vokietė Vokietijos ES naujienų agentūra ten nuvyktų ir pasiūlytų darbo vietas 40 žurnalistų, kurie galėtų bandyti atremti tai, ką sako Maskva tame mieste konkrečiame Rusijos. Ar tai būtų įmanoma padaryti Rusijoje? Mes esame labai atviri ir man tas atvirumas labai patinka Europoje. Mes esame uh, atviri ir užsienio žiniasklaidos veiklai, ar šiandien girdėjau, nežinau, ar tai yra tik gandai, ar netiksli informacija. Aš girdėjau, kad Sputnikas naujas darbo vietas pasiūlė 40 žurnalistų Edimburgė. Jeigu tai yra tiesa, tai aš esu įsitikinusi ir kad žinau, kodėl jie tą daro. Matyti yra būtina pagerinti žiniasklaidos laisvės padėtį po Škotijos, po Brexito referendumo. Matyti, Škotija trūksta žiniasklaidos laisvės. Tai kodėl jie tą daro? Kodėl jie tiek daug pinigų investuoja į tokius kanalus ir dirba visur ES? Jeigu stebėtum tą programą, programą, kuri, kuri, programas, kurias rodo Rusijos žiniasklaida Maskvoje, matome, kad netitiktis yra didžiulė. Taigi, mes aptardami savo problemas sutarėme, kad prieš propagandą propagandą kovoti negalima, bet mes norime, kad Europos komisija ir kad vyriausybės Europoje rimtai vertintų padėtį suteiktų daugiau galių visuomeniai, sustiprintų nepriklausomą, svarų žurnalizmą, žurnalistiką ir kad stebėtų aktyviai, kas vyksta. Nes tikrai tos diskusijos tuo nesibaigs. Aš manau, kad mes susidursime ir su kitomis problemomis, su kuriamis, kurias aptarėme šešėlinių pranešėjų būrį rate. Procesas tik prasideda ir panašu, kad mes matysime daugiau panašių pranešimų, panašių diskusijų apie šį klausimą. Dėkoju. Labai ačiū Jaromir už titinai žodis. Ačiū Maikui. Už suteiktą žodį. zahrnout. Eh, Ponios Fotygos koncepcija ir sprendimas įtraukti abi propagandas į vieną pranešimą. Aš tai sveikinu. Ir Rusijos vykdoma propaganda ir fundamentalistų islamų, islamistų vykdoma propaganda. Tačiau aš norėčiau čia išryškinti vieną skirtumą tarptų dviejų pavojų. Ypač kalbant apie informacijos karą. ISIS, prieš tai Talibanas ir kitos, kiti islamistai pirmiausia naudoja tą informacinį karą kur kas mažiau nei Rusijos federacija. Toliau ypač vertinant laikotarpį. Na, o jeigu pažvelgtumėme į Rusijos skleidžiamą informaciją nukreiptą prieš Europą, mes suprantame, kad jau šimtą metų tas daroma ir kitais metais švesime, minėsime šimtmetį nuo spalio revoliucijos Rusijoje. Ir būtent tad dešimtis metų jau yra skleidžiama ta neteisinga informacija. Rob, Ribbentropo Molotovo paktas, karas Čečienijoje. Visa tai yra atvejai rodantis, kaip Rusija skleidžia dezinformaciją. Ir visa tai yra daroma labai įmantriai. Visos Sovietų sąjungos, Rusijos slaptosios tarnybos, KGB, FSB tą daro. Tai yra, na, FSB tai yra KGB e, antrininkas ir naudojamos tos pačios priemonės, kaip KGB naudojo. Taigi jie yra dezinformacijos meistrai ir melas yra oficialios Rusijos politikos dalis. Be jokios gėdos yra meluojama. Ir net aukščiausi valstybės pareigūnai Rusijoje to nesigėdija. Taigi, aš manau, kad šis pranešimas, šiame pranešime reiktų pabrėžti, kad tas pavojus dėl, dėl informacijos yra kur kas didesnis Rusijos, iš Rusijos pusės nei iš Islamo valstybės. Nes e, ISIS atveju tai čia grėsmė yra kitokia. Jie mus grasina tuo baisiu smurto persunktų karu. Jie grasina, kad šimtus tūkstančių pabėgėlių atvarys į Europą ir kad tai pakenks Europos vienybei. Bet kalbant apie pačią informaciją, tai Rusija be jokios abejonės yra lyderė. Ir taip jau yra seniai. Ir šiame pranešime aš tikrai norėčiau paminėti 16 kompromisą. Ponas Portmanas, Stratkomo vadovas, neseniai dalyvavo diskusijose ir mes kalbėjome apie tai, kad nepakankamai yra finansuojamos ES pastangos atremti Rusijos propagandą. Jis tiesiog pasakė, kad negalima atremti Rusijos propagandos šiandieną, nes jie labai daug investuoja į tai, o mes to nedarome. Taigi aš labai sveikinu 16 kompromisą. Ten kalbama apie tai, kad reikia sukurti atskirą biudžeto eilutę. Kuri, kurio, kurios lėšomis Stratkom komanda ar panašus padalinys būtų finansuojamas. ES galiausiai turi atmerkti akis ir suprasti, kad reikalinga, reikalingos lėšos pirmiausia kovai su propaganda. Ačiū. Kolega Jūrikas žodis, prašau. Ačiū. Sutvirtai įsitikinęs, kad e, rengiamas rašomas labai svarbus pranešimas, kuris bus naudingas ne tik mūsų išorės politikai, saugumui, bet tai jau buvo minėta, tačiau jis taip pat e, prisidės ir prie mūsų valstybės moralinės sanglaudos ir prie bendradarbiavimo stiprinimo norėjau pirmiausiai pakalbėti apie dešimtąjį kompromisinį pakeitimą, prieš tai dar pasidalinsiu savo vieną išvalgą postko, apie postkomunistinę <clears throat> sistemą, kurioje veikia tokios e, dviejopos struktūrinės sistemos, nes buvus, apie kurias mes nelabai ką e, žinome, nes pavyzdžiui, valdžios struktūrų pasikeitimas, kuomet e, komunistinis elitas dabar tapo dabartinė valdžia, <clears throat> turto perėjimas iš valstybės rankos į to, rankų į, tų, elit, į to elito rankas. Ir tokia situacija dabar susiformavo Rusijoje. E, lygiai taip pat yra naudojamas ir galimybėmis formuoti visuomenės nuomonė, siekiant, kad visuomenė neskirtų blogo nuo gero būtent dėl tų priežasčių Rusijos žiniasklaida trimituoja apie agresyvius vakarus, norinčius išplėsti savo įtakos sritį ir besirengiančius užpulti Rusiją. Remianti šiuo požiūriu labai gerai, kad dešimtame kompromisinėme pakeitime mes priminame tą rytų, Europo rytų Europos kultūrinių bendruomenių paramos būtinybę, raginant tas šalis grįžti prie savo, atsigręžti į savo kultūrą. Todėl kolegos Kovačevo pakeitimas čia labai svarbus, jame yra konkrečiai įvardyjami konkretus pasiūlymai susijęs su parama moksliniams tyrimams ir e, būtinybė užtikrinti komunistinių nusikaltimų atminimą. Ir tai yra pats veiksmingiausias ginklas prieš propagandą. Ir apgalėstauti, kad šiame kompromise nėra minimas konkretus faktas apie tai, kad dabartinis Rusijos valdžios elitas, kilęs iš sovietų valdžios elito, bando įteisinti savo politiką už bandydami įtikinti visuomenę, kad sieks atkurti Sovietų Sąjungos galybę ir tęsti jos politiką. Mes turime suvokti, kad tos baimės susijusios su Sovietų sąjungos praeitimi ir bandymas e, ją atgaivinti, nesispindi mūsų dokumentus. Aš nežinau, kodėl mes nesu, nedrįstame e, paminėti savo dokumentuose to fakto, kad e, būtent Sovietų sąjunga sukelia antrąjį pasaulinį karą <clears throat> atimdama tam tikras teritorijas iš atskirų valstybių ir po antro pasaulinio karo neleido daugeliu Europos valstybių dalyvauti bendros Europos kūrime. Aš manau, kad nereikia apie tai tylėti, reikia apie tai kalbėti garsiai, kad Rusijos valdžia išgirstų. Vertinant padėtį Rusijoje, iš tiesų mums labai gaila, kad mes tiek mažai kalbame apie Sovietų sąjungą. Aš tikiuosi, kad e, naujausi teikiami pateikimai dar labiau pagerins šį ir taip puikiai parengtą pranešimo tekstą. Taigi dar kartą noriu padėkoti pranešėjai. Labai ačiū. Paskutinis kalbėtojas, pons Vaigelis, prašau. Ačiū. Ačiū. Iš tiesų, ši tema labai upi, turime labai atsargiai ją svarstyti, apdairiai, nes mūsų diskusijos turės poveikio plačiai platesnė prasme skleidžiamai informacijai. Čia mes turime kalbėti apie strateginio pobūdžio klaidinimą. Ir reikia nepamiršti ES strateginių interesų bei šios informacijos klaidinančios poveikio mūsų saugumui. Aš manau, kad pasirinktas požiūris šiame dokumente yra netinkamas dėl labai aiškios priežasties. Galime rasti daug emocinių priežasčių, bandant pateisinti pasirinktą požiūrį, nes mes skirtingai vertiname padėtį Europoje ir jos kaiminystėje. Ir aš tikrai nemanau, kad uh, turėtume dabar palyginti Rusijos ir Islamo valstybės keliamą grėsmę, nes Islamo valstybės grėsmė yra daug labiau tiesioginė, bet arpiška. Turime pasitelkti diplomatinės pastangas, siekdami šią krizę spręsti, tačiau turime taip pat ir parodyti, kad sugebame šiai propagandai atsispirti. Tačiau ši propaganda nieko bendro neturi su Daesh ir bandymas dabar su, palyginti, sulyginti Rusiją, pastatyti vieną gretą su Daesh yra netinkamas. Ir būtent dėl šios priežasties turime daugiau laiko skirti šiam pranešimui ir rimtai pamastyti, ar reikėtų atskirai padiskutuoti apie informacijos pateikimo strategiją ES, kuri padėtų mums atremti dabar patiriamą propagandą ir e, atremti arba rasti atsvarą toms technologijoms, kurios, kuriomis naudojasi tokios organizacijos kaip Islamo valstybė, o ji tikrai tuo naudojasi ir mes neturime jokio atsvaros mechanizmo Europos Sąjungoje. Jeigu mes norime aptikti ir pašalinti iš mūsų viešosios erdvės klaidinančią neteisingą informaciją, atkreipti ją dėmesį, tai turime apsikopti ir savo kieme. Pažiūrėkite, kokią informaciją skleidė UKIP partija tam, kad Junktinė karalystė išstotų iš Europos Sąjungos. Kodėl Tonis Bleras prieš e, kelias dienas, e, kalbėdamas per televiziją, ne pasakė, kad jis apgailestauja dėl to, kad priėmė sprendimą bombarduoti Iraką, kurį jis priėmė remdamasis e, neteisingai jam patikta informacija. Jeigu tuo metu tas sprendimas nebūtų padarytas, tai nebūtų sekę įvykiai Libijoje, kitose šalise, neturėtume dabar tiek problemų su pabėgėliais. Taigi, tikrai aš nenoriu dabar į vieną gretą statyti tos klaidinančios informacijos, kuri pas mus yra skleidžiama su ta informacija ir propaganda, kurią mes patiriame iš rytų, tačiau mes turime tą faktą pripažinti. Taip pat kalbant apie tą melagingą informaciją, kuri mus pasiekia iš Rusijos, turime sugebėti ją tinkamai vertinti ir sugrupuoti. Manau, kad visose vakarų valstybėse esam pakankamai sąmoningai mąstančių žmonių, kurie sugeba atskirti Rusijos e, mums brūkamą propagandą. Manau, kad tie, kurie žiūri Russia Today kanalą, puikiai suvokia, kad jo pateikiama informacija yra klaidinanti, tačiau ar man dėl to kyla kokia nors grėsmė, tikrai ne. Aš galiu tik tai pasijuokti iš tokių mėginimų manipuliuoti mano sąmonę. Europos Sąjunga šiuo metu neturi labai geros reputacijos piliečių akise. Ir viena iš užduočių tų asmenų, kurie dirba, siekdami pagerinti ES įvaizdį, yra susijusi su būtinybė žmonėms valstybėse narėse <clears throat> atverti akis tam, kad e, valstybėse narėse nebūtų juodinama Europos Sąjunga ir neverčiama kaltė už visas e, jų vidaus problemas ant Europos Sąjungos pečių. Aš paraginau nacionalinės žiniasklaidos atstovus mažiau kalbėti apie tai, kad reikia mažinti korupcijos lygį ES. Aš, aš pažiūrėjau, nesu korumpuotas ir nemanau, kad mes turėtume jaustis kalti dėl to, kad ES ES kenčia nuo korupcijų. Aš taip pat e, nemanau, kad mes turėtume pasitelkti kontrapropagandą, kovodami su propaganda, kuris klinda iš šalies, kurioje yra rimtų problemų susijusių su žiniasklaidos ir žodžio laisvė. Tačiau aš noriu labai aiškiai pabrėžti, kad Europos atskiros valstybės skirtingai vertina mūsų santykius su Rusija. Todėl mes privalome tolerantiškai vieni su kitais apie tai kalbėti, taip pat ir Europos parlamente. Ačiū. Ačiū ponui Vaigeliu. Aš esu šališkas šio klausimu, kaip visi e, žinote, tačiau sėdėdama šioje kėdėje turiu būti visiškai nešališkas ir norėčiau dabar paprašyti per kelias minutės ponios Fotygos apibendrinti šią diskusiją, nes mūsų laukia dar kiti darbo atvarkės klausimai. Ačiū. Aš žinoma noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje labai įdomioje diskusijoje. Noriu padėkoti jiems už mintis, už išreikštus nuogastavimus. Ši diskusija, diskusija rodo kad mums tenka nagrinėti nepaprastai sudėtingą klausimą. Nepaisant grėsmių masto ir žiaurumų masto, nepaisant to, kad egzistuoja ir nevalstybiniai veikėjai, pavyzdžiui, Daesh, dauguma mūsų diskusijų vis dėlto krypsta į Rusiją. Tai reiškia, kad šio valstybinio veikėjo veikla kad ši, ši, valstybinė, ši valstybė teikia tiek daug susirūpinimą keliančios informacijos, taip kišasi į mūsų gyvenimą. Tai taip pat rodo, kad kaip net ir rengiant šį pranešimą, Rusijos įtaka kasdienėje žiniasklaidoje, e, tokioje respektabilioje žiniasklaidoje veikia kaip labai sudėtingas tinklas ir tai veikia mus, ar mums tai patinka ar ne. Pone Freund, jūs kalbėjote apie Sputnik po mano pastabų. Abejojote, kokią įtaką e, ši žiniasklaidos priemonė turi, nors ji ir veikia įvairiose šalise. Tiesa, ne Lenkijoje. Na, aš jums turiu blogų žinių. Sputnik veikia ir Lenkija, ir Austrija. Ne tik, ne todėl, kad e, ši žiniasklaidos priemonė e, yra galinga savaime. Na, aš bendravau su Stratcom East, su specialiaja darbo grupe, kuri veikia Europos išorės veiksmų tarnyboje. Ir man buvo pasakyta, kad tokio pobūdžio žiniasklaida veikia kaip tam tikros informacijos kleidėja kitoms žiniasklaidos priemonėms, kurios noriai skleidžia naujienas. Todėl tas raginimas užtikrinti kokybišką žurnalistiką, tas mūsų bendras raginimas yra nepaprastai svarbus. Ir tikiuosi, kad ir, ir tas būsimas e, galimo strateginės komunikacijos generalinio direktorato darbas būtų labai svarbus, atskleidžiant tas manipulacijas, e, kurių taikinys esame. Pateiksiu pavyzdį. E, Sputnik, ne lenkų kalba, buvo informuotas apie darbą mūsų grupėje. Juos informavo vienas iš Europos parlamento ekspertų, kurio pavardė buvo įvardyta. Ir visa tai buvo vėliau paskleista kitoms e, žiniasklaidos priemonėms, nenurodant šaltinio, nenurodant pavardžių. Tai būtent e, yra skleidžiamos naujienos, taip jomis yra manipuliuojama. Ir čia veikia visas tinklas. Sputnik neturi milijoninės auditorijos, tačiau naujienos, kurias aš ten pateikiu, turi daug kitų klausytojų ir skaitytojų. Norėčiau dar kartą Jums padėkoti už šią diskusiją. Sekretoriatas E, užsienio reikalų komiteto sekretoriatas turi mūsų kitų susitikimų grafiką. Noriu paraginti renkti balsavimą dėl šio pranešimo kaip galima greičiau. Aš manau, kad mes sutarėme dėl daugumos klausimų. Žinoma, atsižvelgsiu į jūsų rekomendacijas ir ponios Harms rekomendacijas, pasižiūrėsiu, gal pavyks patobulinti kai kurias formuluotės, nors ir nėra Mm, galbūt nėra visiškai aišku, kad mes atskiriame Rusiją ir nevalstybinius veikėjus. Bet aš manau, kad visose kompromisuose yra visiškai aišku, kad tuos e, abu veikėjus mes e, vertiname skirtingai. Tiesa, vis tiek turime reaguoti į grėsmės, kurios mus pasiekia iš visur, neatsižvelgdami į e, tuos veikėjus ir mes turime pademonstruoti atsparumą toms grėsmėms. E, Atsižvelgiant į tai, ką sakė ponia Harms, kuri, pavyzdžiui, kalbėjo apie veiksmus, kurių imtasi Škotijoje. E, na, mes e, esame visi politikai ir, manau, galime labai lengvai prognozuoti scenarius ten. Tokie veiksmai yra labai pavojingi, todėl dabar yra pats laikas ir yra labai svarbu mums parodyti, kad esame vieningi ir pateik, turime pateikti atsakymą į šios klausimus. Kalbant apie Europos parlamentą ir tokio pranešimo tvirtinimą. Manau, kad būtent tai būtų puikus atsakas į visas tas grėsmės. Dėkoju poniai Fotyga. Norėčiau tiesiog pridurti, kad balsavimas užsienio reikalų komitete yra numatytas rūpčių 30 dieną. Pasižiūrėsime, ar pavyks surenkti balsavimą, kai jau ateis ta diena, ar tikrai balsavimas vyks paskutinį rūpiučio mėnesio antradienį. Labai ačiū Jums už diskusiją. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Užsienio reikalų komiteto atliktos studijos pristatymas. Tai yra Europos Sąjungų AFET užsakytas tyrimas ES arkties politika regioniame kontekste. Norėčiau dabar pakviesti ES instituto Paryžiuje atstovą. Jis buvo atsakingas už tyrimą ES arkties politika regioniame kontekste. Ta studija, tos studijos projektas nariams buvo išplatintas prieš šio posėdžio pradžią. Today... O jau, kad pakvietėte mane šiandieną pristatyti šios nedėlės studijos rezultatus. Kaip minėjote, ES Arkties politika regioninėme kontekste nėra visų Arkties regiono klausimų aptarimas ir kiek tai yra aktualu vertinant užsienio politiką, bet yra aptariami svarbiausi elementai, kurie mūsų manimų yra patys reikšmingiausi. Ir šis, ši studija pasirodė iškart po to, kai komisija paskelbė savo komunikatą. Uh, kartu su vyriausiai galiotinė apie Arktis regioną. Met, šiais metais pasirodė irgi šis komunikatas, taigi aš trumpai pristatysiu, apie ką kalbėsiu. Studijos kopijas galite pasiimti. Trumpai pakalbėsiu apie regioną ir ES Arkties politikos evoliuciją. Šiek tiek paminėsiu tarptautinės valdysenos iššūkius regione ir kalbėsiu šiek tiek ir apie saugumą, energetikos klausimus Arkties regione ir po to trumpai apie tai, kokias padarėme išvadas. Per pastarąjį dešimtmetį buvo nemažai tokių temų, tendencijų, kurios buvo aktualios Arkties regione, klimato kaita, aišku, vienas iš jų. Ir tai yra vienas svarbiausių klausimų, nes yra daug neiškumo, šiame regione, gyventojams šiame regione ir poveikis yra didžiulis ir ilgalaikis. Toliau kita tendencija Tai yra išteklių bumas, naftos, dujų, mineralų kainų išaugimas visame pasaulyje. Tokia buvo globali tendencija, kuri labai paveikė Arktis regioną taipogi. Iki 2014 metų, kuomet naftos kainos sumažėjo, išteklių kainos taip pat smuko ir tada, kai buvo išteklių bumas, buvo daug vilčių apie tai, ko galima būtų gauti iš Artės regiono, kalbant apie naftos ir dujų išteklius. Po to, kai sumažėjo naftos kainos, regiono konkurencingumas irgi sumažėjo ir didžiosios naftos kompanijos pasitraukė iš Artės regiono. Taigi iš tiesų buvo daug. Apie tai irgi kalbama pastaruoju metu, tačiau demografinė padėtis pasikeitė, Rusijos Arkties regionas, tai yra pusė viso regiono priklauso Rusijai, pusė visų gyventojų priklauso Rusijai Arkties regione. Na ir kaip ir kitose pas, šio šalies vietose gyventojų skaičius mažėja. Amerikos ir Europos, e, Amerikai Europai priklausantis Arkties, priklausantis Arkties gyventojų, jų skaičius yra stabilus daugmaž, tai yra 0,1 procento visų ES gyventojų. Uh, Taip pat matome urbanizavimo procesus, e, mažesnių kaimo bendruomenių tvarumas yra irgi jam iškilus yra grėsmė, taip pat klimato kaitos poveikis yra labai ryškus. Dar vienas dalykas yra tai, kad keičiasi vietos valdymo situacija Europinėse Arkties šalyse. Tokie semiparlamentai atsirado Kanadoje, buvo sukurta nauja teritorija, Grenlandija gavo daugiau autonomiškumo pastaraisiais metais, taigi matome tokią tendenciją, kai Arktis bendruomenės, vietos bendruomenė šiaurėje gali geriau užsakyti savo nuomonę, geriau pasirūpinti savo reikalais, Arktis regiono reikalais bendrai. Ir dėl to tiek ES, tiek valstybės narės, kitos Arkties regiono valstybės rengė strategijas, politi politikos koncepcijas tokias kas yra visiškai nauja, nes prieš 20-30 metų niekas neturėjo Arkties strategijos, o dabar panašu, kad visi tokią turi. Bet e, ne viskas yra visiškai nauja, yra daug testinumo prieš 20-30 metų. Po 20-30 metų tiek Arkties regionas, nepaisant klimato kaito, kaitos, bus tamsus, šaltas regionas. Taigi yra šiek tiek testinumo, ne viskas yra. Um, e, ne, ne visos tos tendencijos yra absoliučiai neigiamos. Taigi, nuo 2008 metų rengiama tokia Arkties strategija ir pirmiausia, kom, tais metais komisija, parlamentas aptarė tuos klausimus rimtai. Ir nuo 2008 metų buvo daug projektų, daug finansavimo šiame regione. Dar reikia pažymėti ir tai, kad buvo ir testinumas, kalbant apie pagrindinius ES prioritetus regione, ir tie prioritetai yra bendri visoms ES Arktis regiono valstybėms, Suomija ir, ir, ir taip pat kito, kitomis Arktis regiono valstybėmis - Islandija, Norvegija, Rusija, JAV, Kanada. Taigi, tai yra tvarus vystimasis, aplinkosauga, taikus tarptautinis bendradarbiavimas. Štai tokie yra prioritetai ir tos trys kategorijos pasikartoja įvairiose strategijose, pavyzdžiui, kai Kanada ar JAV pirmininkavo Arkties tarybai pastaruoju metu, būtent apie tai daugiausia ir buvo kalbama. Taigi tai yra plačios bendradarbiavimo sritys ir tai nestebina, nes Arkties regionas tapo tam tikrų modelių bendradarbiavimui. Kalbant apie ES vaidmenį, tai Arkties regionui priklausančios valstybės narės, kitos valstybės narės labai remia Europ, tai, kad ES turi būti svarbių turi tapti svarbiu Arktis regiono veikėjų. Kai, valstyb, kai kurių valstybių narių strategijose daugiau gal dėmesio yra skiriama saugumo klausimais, klausimams, strateginiams klausimams, kas galbūt nėra aktualiausia, kalbant apie komisijos pareiškimus. Na ir žinoma, per pastarąjį dešimtmetį pati ES ir santykiai tarp institucijų, santykiai tarp valstybių narių keitėsi po Lisabono sutarties. Taigi Arkties politika vis dar yra kuriama ir tai yra dar tik tai tos tos politikos pradžia ir tai reiškia, kad visuomet yra galimybių nuveikti daugiau, nes atsiveria vis naujos galimybės judėti pirmin. Kalbant apie ES vaidmenį plačiau, tai pagrindinis, pagrindinė dominuojanti organizacija yra Arkties taryba, ją sudaro aštuonios Arkties valstybės, Arkties regiono valstybės, šešios vietinių gyventojų grupės ir taip pat daug stebėtojų. ES pateikė paraišką tapti stebėtojo prieš keletą metų. Viskas kol kas yra suspenduota dėl to, kad yra konfliktas su Kanada, dėl ruonių priekybos ir kitų dalykų. Ir nuo to laiko tas klausimas nebuvo išspręstas ir panašu, kad Rusija taip pat irgi nenoriai norėtų suteikti e, ES stebėtojo statusą Arkties taryboje. Bet bendrai valdysena Arkties regione yra tokia kompleksinio pobūdžio ir gan sėkminga, kalbant apie tai, kokie buvo lūkesčiai pradžioje. Bet e, ta kompleksiška valdysena, tai yra jauna sistema, jauna struktūra, regionas geostrateginio identiteto net ir neturėjo iki maždaug to laiko, kai baigėsi šaltasis karas, taigi galimybių ten yra labai daugiau ir daug ir, kaip sakiau, Arkties taryba, taip pat Arkties penketukas, tai yra penkios valstybės, kurios yra palei Arkties vandenyną, ES ir jos valstybės narės nepriklauso šiai organizacijai, tai yra tokia neformali grupuotė, taip pat yra daug regioninių organizacijų, kur ES dalyvauja Barenco Euro Arkties taryba, Taip pat artimai bendradarbiaujama įvairiais lygmenimis ir su Rusija, su Norvegija, Islandija ir įvairiose kitose struktūrose. Daug kalbama apie aplinkosaugą, kaip matyt, galite įsivaizduoti, klimato kaitos klausimai, plėtra. Tai yra tokie bendradarbiavimo daugia, daug, daugia pakopios, tokios daugia pakopės struktūros, taip pat saugumo klausimai dažniausiai uh, E, sprendžiami kai kuriuose šiose organizacijose išskyrus gal neformalę Arties, neformalų Arties penketuką. Kalbant apie Arties tarybą, ten apie saugumą nekalbama, tai yra apie kitus reikalus ten kalbama. Taigi saugumo klausimai yra, nėra jau tokie reikšmingi. Vyriausiai galiotinė pati teigia, kad savo kalboje, kad Arties regionas yra svarbus, kalbant apie Europos saugumą, tačiau pats, pa, pačiame dokumente apie saugumą nėra kalbama iš dalies, tai yra suprantama, kaip sakiau, regionas tampa bendradarbiavimo modeliu kitiems pasaulio regionams, kurie irgi galėtų daug ko iš to pasimokyti. Tačiau visuomet yra galimybė, kad Europai reiktų elgtis šiek tiek atsargiau, ypatingai, kad Rusija ten vaidina svarbu vaidmenį, ne tik Rusija. Bendradarbiavimo modeliai regione formavosi pagal nacionalinio suverenumo prioritetus. JAV, Kanada, Norvegija, Rusija. Jiems jie tarsi tarpusavyje bando viską spręsti ir jiems nereikia daugiau saugumo kažkokiu tai organizacijų ir kitų veikėjų įsikišimo. Jie nori viską spręsti vieni ir būtent tokia buvo vyraujanti tema privedusi prie tokio, tokios valdysinos, kokią turime dabar Arkties regione. Tačiau pastaraisiais metais, kai matome, kai Rusija karinės bazės plečia Arkties regione, šiaurėje pajėgumus didina, kyla klausimas e, bendrai, kokių galimybių, kaip, kaip gali tie santykiai būti paveikti. Ir, kaip sakiau, taryboje yra aštuoni nariai, septyni, septyni iš jų teikia sankcijas aštuntai nariai. Ir aišku, tai yra, dėl to yra problemų e, tęsiant darbą Arkties regione. Bet kol kas tų problemų tokių rimtų kaip ir nėra. Ir kariniai veiksmai Rusijos Arkties regione gali būti paaiškinami, kadangi tai yra status quo jėga, kuri turi daug ką ten apginti, apsaugoti strateginė prieiga prie Atlanto vandenino ir povandeniniai laivai, kurie tenais yra dislokuojami, taigi jie turi patys tvarkyti su ta teritorija ir nebūtinai jie čia kokiu tai puolamųjų veiksmų imasi, jeigu pažvelgtumėme į žemėlapį ir pažiūrėtumėme, kur yra taktinių, strateginių manevrų taikiniai, tikslai, tai tada ten viskas kaip ir tampa aiškiau. Ir per dviejus metus, nuo to, kai Rusija, e, nuo to, kai Rusija e, aneksavo Krymą, buvo pritaikytos sankcijos ir matome, kad artės klausimų sprendime buvo uh, pasistumtai prieki polarinis kodeksas sukūriamas, Arktės pasienio pakrantės apsaugos kažkokia tai institucija kuriama, taip pat Arkties ekonominė taryba, susitarimas tarp penketuko dėl žvejybos e, atviroje jūroje ir panašiai. Taigi tikrai pas tuos pastarosius metus santykiai šiek tiek labiau įtempti tapo. Taigi apie Rusiją galbūt tiek ir apie saugumą regione. Kitos diskusijos yra susijusios, aišku, su aplinkosaugos saugumu, žmogiškojo saug, žmonių saugumo klausimai. Ir mano manimu, tai tam tikromis aplinkybėmis, jeigu Arktis regionas yra kontroliuojamas suverenių, gerai išsivyščiusių valstybių, kur daug žmonių saugumo diskusijų komponentų nėra aktualūs tokiu pačiu lygiu, tai yra tokios rytis, kur Europos arties politikoje daug tam skiriama dėmesio, aplinkosaugo, tarptinis bendradarbiavimas, tai tie dalykai yra susiję ir su jau, jau kaip ir apriepia aplinkosauginio saugumo ar žmonių saugumo klausimus, taigi nereikalinga uh, naujų tokių elementų įvesti į diskusijas apie Arkties politiką. Ir labai trumpai, koks ES vaidmo galėtų būti, sprendžiant saugumo klausimus, nes ES yra vis labiau išryškėjantis saugumo veikėjas ir aš norėčiau pabrėžti tai, kas vyksta pietuose ir Europos rytuose ir kaip ES ir santykiai su valstybėmis narėmis, gali, ką galima padaryti, ko negalima, kaip viskas keičiasi ir keičiasi greitai. Ir čia įvairių diskusijų vyksta įvairiais ligmenimis apie tai ir aš įvairiose sostinėse, Bruselėje yra kalbama apie tuos dalykus, tačiau, kalbant apie Arkties regioną, puikų taikų regioną, darant prielaidą, kad ateityje galbūt tai nebūtų pats geriausias požiūris, galbūt geriausia būtų gauti vietą prie stalo ir diskutuoti apie tai ir įtraukti tai į politiką ir strategiją ES. Ir dar trumpai apie energetiką Arkties regione ir kelios išvados pabaigai. Taigi, kalbant apie energiją, kyla klausimas, aišku, iškasnis kuras, ar jo vis dar ten yra. Nepaisant to, kad buvo išteklių bumas, Arkties regionas dėja dėl to nebuvo išplėtotas taip, kaip buvo tikimasi ir turime du svarbius kaimynus - Rusija, Norvegija, kurie, kurios tiekia daug dujų ir naftos ES, daug ypatingai daug iš Rusijos, iš būtent jos Arkties regiono. Norvegija taip pat vis daugiau šiaurėje e, išgauna tuos išteklius. Kuo labiau į šiaurę, tuo labiau tikėtina, kad dujos bus, per suskistintų dujų procesus bus išgaunamos, o ne per vamzdynus, kai vamzdynai nutiesiami požemyje. Suskistintos dujos gali būti transportuojamos bet kur pasaulyje. Ir mes be jokios abejonės esame labai svarbus ir būtinas tiek Norvegijos, tiek Rusijos klientas. ES priklausomumas nuo importuojamos naftos ir dujų, aišku, mūsų vidiniai ištekliai mažėja ir nuo, nuo išorės tiekėjo mes visuomet priklausysime. Uh, Arkties regiono ištekliai galbūt nėra vienintelis sprendimas ir net nebūtinai pats svarbiausias komponentas, bandant išspręsti mums rūpimus energetikos saugumo klausimus, bet tai yra potenciali sprendimo dalis - diversifikavimas ir partnerystė su tomis Arkties regiono valstybėmis, kurios daug mums tiekia. Aišku, tą mes ir toliau turime daryti, turime apie tai diskutuoti. Ir daug dabar yra kalbama apie žaliasias technologijas, šaltasias technologijas siekiant užsitikrinti geresnius energetikos išteklius šiaurėje. Bet dabartinė situacija ir tai, kaip ji keisis artimiausioje ateityje, vandeniliai, dujos ir um, nafta, bet to neišversime. Ir Norvegija ir Rusija, aišku, nori paklausos saugumo. Ir mes nebūtinai tą jiems siūlome, nes mes svarstome kokį vaidmenį dujos suvaidins dekarbonizavimo strategija ES, tai yra diskusijų objektas. Uh, ir tai, kad jie nori vis daugiau investuoti šiaurėje į angliavandenilių išgavimą. Vandenilių išgavimą. Aišku, jie vertina ir mūsų paklausos poreikius ir poreikius visame pasaulyje. Išvados. Apie ką būtų galima pamastyti ES, kam skirti daugiausia dėmesio Arkties regione. Pirmiausia, ir Tai atsispindi ir dabartinėje strategijoje bei politikoje, bet reikia tai pabrėžti, kad daugiau dėmesio piliečiams. Būtent reikia tenkinti regiono žmonių poreikius ir ekonominę, ir valdysenos prasme, būtent, kad ES teritorijoje, Arkties regione ir kalbant taip pat ir apie tarptautinius partnerius, žmonėms reikia skirti daugiau dėmesio - ekonomika, investicijos į mokslinius tyrimus, švietimą. Apie tai komunikate daug yra kalbama ir tai yra puiku, tačiau daug Arkties regiono ekonomikos priklauso nuo gamtinių išteklių, iškasnio kūro ir kitų gamtinių išteklių. Tvarus tų išteklių vystimasis ir yra, ir išliks ekonomikos pagrindas, taigi ekonominės veiklos diversifikavimas irgi būtinas. Kalbant apie valdysiną, JAV pozityvi jėga, bandant padidinti nuosavybės jausmą, žmonių nuosavybės jausmą. Aišku, tai nebūtinai reiškia, kad reikia kurti naujas institucijas, bet skaidrus dalyvavimas konsultacijos yra būtinos, kad čia ir parlamentas, pažiūrėjau, galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį. Dar vienas dalykas - aplinkosauginė lyderystė. Rengiant e, šią ataskaitą, aš su buvusiu Kanados pareigūnu pasikalbėjau, kuris kalbėjo apie tai, kad per daug europiečiai moko apie tai, kaip reikia apsaugoti Arkties regioną. Jis sako, mes nesame kažkokia tai laukinių šalis, esame Kanada ir tikrai žinome, kaip tą padaryti. Jūs mums neaiškinkit, tokia buvo jo mintis. Taigi, iššūkis vis dar yra, sprendžiant tuos klausimus, išsaugoti tą lyderystės jausmą, sprendžiant aplinkos saugus klausimus, tai yra labai svarbu, stat, nustatant toną tartautinėse diskusijose ir taip pat labai svarbu, kad mus išgirstų ir kita pusė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad na, sudėtinga atsisakyti tam tikrų įpročių. Energetikos ir saugumo klausimai turi išlikti darbo atvarkėje, apie tai turi būti kalbama, nors mes ir norime, kad Arktis regionas būtų žalias, atviras, taikus, vis tiek turime susitelkti ties konkrečiais rezultatais. Ir taip pat e, tikimės daugiau darnos, darnumo, bendradarbiavimo tarp europinių institucijų ir valstybių narių. Arktis regionas yra gan nauja politikos rytis daugeliui pasaulio valstybių ir iš tiesų galimybių daug, tai tik pradžia ir ji nėra tokia jau ir bloga. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Iš jūsų tarmės uh, aš uh, galiu spėti, kad esate kanadietis, taigi jūs nesate, jūsų vardas ne Gerald Stang, bet jūs esate Gerald Stang. Taigi dabar atsiprašau už tai teisingai ištartą pavardę, kadangi dabar labai vėluojame, tai prašau savo klausimus formuluoti trumpai. Pone Jekonsarė, pirmoji. Ačiū už išsamų pristatymą. Prieš kelis metus Kinija labai aktyviai dalyvavo Arktis politikoje. Kokia yra dabartinė padėtis, ar Kinija, kuri ir aktyviai veikia visur pasaulyje, ar dabar e, atsisakė savo užmojų Arktis regione? Kalbant apie Arktis politikos valdyseną Europos Sąjungos viduje perfrazuojant Henry Kissingerį ir jo garsų klausimą, kokiu numeriu reikėtų skambinti komisiją, nu, norint pasiteirauti apie Arkties politiką. Dar vienas klausimas dėl Rusijos. Jeigu teisingai supratau, patvirtinote, kad Rusija pakankamai konstruktyviai elgesi, sprendžiant arkties politikos klausimus, bendradarbiaudamas su NATO šalimi, Norvegija ir taip toliau. Dėl kokios priežasties jį taip elgesi? Labai ačiū. Pana Liuzink, prašau. Labai ačiū, kalbėsiu vokiškai. Ačiū ar mane girdite ir suprantate. Ačiū už išsamų pristatymą, kadangi šioje salėje temperatūra arti arktinės jau yra, tai manau, kad e, žiniasklaidai tai taip pat galėtų tapti įdomu. Aš, kadangi laiko yra nedaug, nekalbėsiu apie aplinkosauginius aspektus susijusius su Arktis išteklių naudojimu. Noriu tik atkreipti dėmesį į problemas susijusias su e, prekybiniu laivu judėjimo intensyvumu. Jūs pabandėte e, paralelės e, išvesti su Moldova. Ar galėtume tai patvirtinti, kad e, Arktis regionui būtų galima padaryti negražinamos ekologinės e, žalos, kuri galėtų atsiliepti neigiamai kitoms ekosistemoms. Aš labai palankai vertinu tas aplinkybės, kad būtent apie šios aspektus minima jūsų tyrimą ir kad ponė Mogerinė apie tai taip pat kalba. Ar nemanote, kad būtų galima pasirašyti kokią nors sutartį panašią į sutartį dėl Antarktidos? užkertant kelią bet kokio pobūdžio kariniams veiksmams ar pratyboms Arktis regione ir galiausiai paskelbent moratoriumą gamtinių išteklių naudojimą. Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad toks susitarimas būtų pasirašytas ir ar jis atitiktų ES ir tame regione gyvenančių tautų interesus dėl saugumo politikos. Kalbėjote ir minėjote Rusijos vaidmenį saugumo politikos kontekste ir teigiate, kad nepaisant pablogėjusių tarpusavio santykių su Rusija, bendradarbiavimas Arkties regione vyksta pakankamai gerai su Rusija ir kad nei Ukrainos krizė, nei kitos krizės nepadarė neigiamos įtakos ypatingos tam bendradarbiavimui, tačiau pabrėžėte, kad Rusija didina savo karinius veiksmus. Ar teisingai supratau, kad jūs bandote tokiu pobūdžiu kritiškai įvertinti tokius Rusijos veiksmus Arktis regione? karinėje srityje. Kaip vertina NATO narys, Arkties tarybos narys tokius Rusijos veiksmus, noriu priminti, kad Arkties regione dabar rengiamos didelio masto karinės pratybos, Arctic Challenge pavadinimu. Kaip vertinate JAF gynybos ministerijos parengtą strategiją karinę Arktis regionų. Dar pono Balšyčių žodis. E, ačiū pirmininkė. Arkties regionas iš tikrųjų labai yra įdomus ir tirpstant ledynam atsiranda vis didesnė galimybė prieiti prie tam tikrų naudingų iškasinų, kurių įvairiuose žiniasklaidos priemonėse yra pateikiama arba matuojama labai skirtingai ir praktiškai tai yra pagal tam tikrus šaltinius yra e, neįsenkantis e, tam tikrų naudingų iškasinų nu, klodai, kurie iki pat galo nėra ištirti ir natūralu, kad tos penkios valstybės yra labai suinteresuotos, kad ateityje nelabai ir kitos šalis turėtų prieigą prie tos informacijos. Aš taip pat noriu pakartoti prieš tai mano kolegės užduotus klausimus. Jūs minėjote, kad tos penkios šalis labai E, draugiškai lygtai sutarė valdyti šitą regioną, tačiau, kaip žinia, yra tam tikra įtampa tarp Kanados ir Rusijos, kad Rusija dislokuoja papildomas karinės pajėgas. Jų pavadinimas yra labai paprastas - apginti savo interesus Arktis regione, o iš tikrųjų tai yra ir tam tikri strateginiai dalykai, kurie ateityje leis e, turėti tam tikrą prioritetą e, Rusijai ir karinių požiūrių. Tai jūsų manimu, ar iš tikrųjų ta sandrauga ir tas sugyvenimas, sugyvendinimas tų penkių valstybių yra toksai jau geras, ar iš tikrųjų ateityje mes turime atkreipti tam tikrą dėmesį rūpestį, kad šitame regione nesaugumo klausimai ateityje gali būti irgi taip pat labai svarbus. And security issues. Thanks. Thank you very much. Uh, I have one last. Ačiū. Dar vienas paskutinis klausimas labai trumpai. Daug įvairių ataskaitų esame matę prieš nukrentant naftos kainoms apie tai, kaip šis regionas gali įtakoti tolesnius procesus susijusius su pučiančią žaliavą. Ar noriu paklausti, ar svarbiausios valstybės dabar atsitraukė iš Arktis, turiuomenyje naftos gavybos planus, paprasčiausiai laukia, kaip artimiausių metų pasikeis kainos energijos išteklių rinkoje. Šau. Ačiū, pamėginsiu greitai atsakyti, pradėsiu nuo paskutinio klausimo na, pagrindiniai e, energetikos e, subjektai. Šiaurės Amerikoje, Aleskoje praktiškai visos didelės bendrovės uždarė, nutraukė savo operacijas. Pastaroji pasitraukusi bendrovė yra Repsol ir manau, kad, bet galbūt per kitus dviejus metus bus iš naujo vertinti jų veiksmai. Na, Rusija paveikė kritusios naftos kainos, ją paveikė ir sankcijos, taip pat ribota prieiga prie vakarietiškų technologijų. Rusija prie jų dabar negali prieiti ir tai yra ribojantis veiksnys Rusijai. Taip, tačiau skiriasi ir požiūriai ekonominiai požiūriai vertinant, ar energetikos projektas mm, yra vertingas ar ne. E, e, yra tam tikrų suskistintų dujų e, infrastruktūros, yra pritraukti ir šiek tiek yra pritraukta ir šiek tiek lėšų iš Kinijos, kai nepavyko dirbti su vakarietiškais vakarie, vakarų partneriais. Kinija taip pat e, investuoja į rusiškus projektus. E, ir nori dirbti taryboje. Jūs žinote, stebėtojos teisėmis, jūs žinote, kad keletas ir ne šiaurės šalių dabar yra e, stebėtojos. Taip pat Kinija e, domisi e, jūriniu maršrutu. Taip Tačiau tas maršrutas yra atveriamas lėčiau, nei daug kas tikėjosi. Taigi daugiau vyksta regioninės transportavimo veiklos, nei visos Arkties mm, transportavimo veiklos, bet e, manau, kad per artimiausius keliarius metus ta veikla gali suintensyvėti ir manau, Kinija to domėsis. E, Kinija aktyviai dalyvauja, skiria daugiau lėšų, tačiau tai nėra Kinijai didelis prioritetas. Dabar Kinija gali taip po truputį domėtis įvairiomis temomis, dabar turi daugiau gebėjimų, daugiau galimybių nei turėjo prieš dešimt metų. Taigi kol kas Kinija čia veikia gana lietai. Ar komisija galėtų veikti Arkties rytyje? Ne, manau, kad ne. Vyksta daug dvišalių diskusijų Arkties klausimais, bet tai yra diskusijos grindžiamos tam tikromis temomis. Pavyzdžiui, ener, už energiją atsakingi asmenys dirbasi su kolegomis energetikos rytyje, aplinkosaugininkai dirbasi su kolegomis aplinkosaugos rytyje. Na, Europos išorės e, veiksmų tarnyba. E, taip pat kažkiek e, domisi, tačiau to vieno bendro numerio, kurio būtų galima skambinti, nėra. Kodėl Rusija aktyviai veikia Arkties regione? Todėl, kad tai yra, mm, e, ji ten dirba seniai, žinoma, rusai nenori sankcijų, bet e, iš esmės šiaurėje nėra jokių dirgiklių, Rusija šiaurėje neturi jokių problemų ir dėl to dabar yra linkusi bendradarbiauti. Ir mes selektyviai dirbame su Rusija. Dėl kai kurių klausimų sakome ne, dėl kai kurių su Arktimi susijusių klausimų sakome taip, tada ir Rusija mums sako taip. Vyksta diskusijų, anksčiau vyko diskusijos tarp karinių pajėgų Arkties regione, tačiau dabar tos diskusijos yra nutrauktos ir karinis bendradarbiavimas Arkties regione nebevyksta. Toliau priekyba, jų navigacija, aplinkosauga, aš apie tai savo pasisakymę nekalbėjau šie dalykai yra labai svarbus Europos politikai ir daugumai e, Arkties valstybių. Taip, šis regionas aplinkos požiūrių yra labai pažeidžiamas. Aš to neminėjau savo pasisakymę, bet šis klausimas labai svarbus. Ir svarbiausias dalykas, svarbiausia mintis yra ta, kad dėl nieko negalime būti tikri. Niekas nežino, kaip smarkiai nukentėtų Arktis, jeigu e, pasirinktume tam tikrus maršrutus ar plėtotume vieną ar kitą veiklą. Todėl e, turėtų būti akcentuojamas tvarus vystimasis visose kategorijose. Toliau kalbant apie galimybę pasirašyti sutartį, ne, niekas nėra suinteresuotas sutartimi. E, kitoms Arkties regiono valstybėms. Šis dalykas e, e, netrodo patrauklus, jos aiškiai tam tarė ne. Ir kai šis klausimas yra keliamas, e, tos valstybės iš karto pasišiaušia ir nebūna patenkintos tokiomis diskusijomis. Kalbant apie NATO veiksmus Arkties regione, na, tam tikrą prasme amerikiečiai neteikia didelio prioriteto. Arkčiai tai yra strateginės rytis, e, kalbant apie priešraketinę gynybą ir povandeninius laivus, tačiau aktyviai e, Arktės regione JAV neveikia, neveikia už Aliaskos ribų. E, E, santykiai e, tarp Rusijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos mm, yra gana teigiami, buvo tam tikrų karinių operacijų, dabar viskas šiek tiek komplikavosi, tačiau kol kas nėra priežasčių teikti, kad Rusija blogai reaguos į viską, kas vyksta už sienų ir jeigu NATO vykdytų kokius nors veiksmus. Toliau, kiek yra rezervų, iškasenų rezervų, išteklių rezervų Arktyje. Na, dabar, pagal dabartinį jūrinių sienų padalymą, e, iš tikrųjų reikia eiti toli į šiaurę, kad prasidėtų problemos ir nesutarimai. Ir tos zonos, dėl kurių nesutariama, yra taip toli į šiaurę, kad šiame amžiuje mes jų nepasieksime. Ir tikiuosi, kad iki to laiko jau bus perėta prie mažai nuo iškastinio kūro priklausančios ekonomikos. E, viskas, kas yra vandenyse, jau yra sutarta. Ir viskas, kas yra prieinama, patenka į atskirų valstybių narių teritoriją ir būtent, atsiprašau, į atskirų valstybių teritoriją ir valstybės turi spręsti, ką daryti su ištekliais. E, dėl karinio bendradarbiavimo. Na, buvo toks karinis forumas, e, dabar jis nebeveikia ir e, vis dėlto ne tik apie Rusiją reikėtų kalbėti. Na, Rusija yra pasirengusi būti partnerė daugelį sričių, ar iš tikrųjų Rusija yra geriausia draugė su kitomis septyniomis valstybėmis, kurios jai taiko sankcijas, tikrai ne. Bet vis dėlto vyksta diskusijos dėl pakrančių apsaugos tarnybos. Na, ta situacija tokia gana pažeidžiama. Dėkoju ponui Steng, esu įsitikinęs, kad jūsų pastabos ir ta atlikta studija e, prisidės prie parlamento savo iniciatyvą rengiamo pranešimo apie Arktį. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote. Okay, so we... So the next point has been put. E, kitas darbo tvarkės klausimas yra atidedamas, tai reiškia, kad liko vienas e, punktas, tai yra e, keitimosi informacija apie tarp vyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemonės mechanizmo nustatymas ir sprendimo panaikinimas. Dabar aptarsime šį pasiūlymą. Pirmiausia, kalbės pranešėjas ponas Kukan. Much, Dėkoju, pirmininkė. Labai malonu Jūs matyti pirmininko kėdėje. Noriu priminti, kad mes dabar nagrinėjame nuomonę, kuri buvo parengta komisijai pateikus pasiūlymą, kurio yra atnaujinamas keitimosi informacija mechanizmą susijęs su tarp vyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus. Šią nuomonę mes aptarėme jau prieš keletą savaičių, todėl dabar kalbėsiu trumpai ir neminėsiu per daug detalių. Gavome 36 pakeitimus, 9 pateikė pranešėjas, 37 pateikė kiti kolegos, sako kalbėtojas. Ačiū, kad domitės šią nuomonę. Aš akcentuoju skaidrumo aspektą. Manau, kad Skaidrumas suteiks galimybę ES imtis lab, geriau suderintų veiksmų energetikos politikos rytyje ir ypač energetikonio saugumo srityje. Ir Šiuo požiūriu aš sutinku su komisijos pasiūlymu, kad tarp vyriausybiniai susitarimai energetikos srityje turėtų būti teikiami komisijai įvertinti, kad komisija įvertintų, ar jie atitinka ES teisės aktus dar prieš tuos susitarimus pasirašant. Taigi turėtų būti taikomas vadinamasis eksante principas. Valstybės narės turi informuoti komisiją apie tai, kad pradeda dėrybas dėl e, tarp vyriausybinių energetikos susitarimų su trečiosiomis šalimis. Valstybės narės taip pat turi informuoti komisiją apie neprivalomas e, priemonės, neprivalomus susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tai yra svarbiausia dalykai, kuriuos norėjau paminėti. Dabar dėl pakeitimų, kuriuos gavome. Pritarsiu tiems pakeitimams, kurie yra susijęs su šio sprendimo esme. Yra pat... ponas Picula pateikęs keletą pakeitimų Jie yra susijęs su nuostatomis dėl e, tarp vyriausybinių susitarimų atitikimo ES energetinio saugumo principais. Aš iš principo sutinku, kad komisija turi atkreipti dėmesį į šios aspektus, bet dar reikėtų išsiaiškinti, ar ta atitiktis yra tas pats kaip atitikimas ES teisės aktams. Aš manau, kad šios aspektus dar turėtume išsameu aptarti problemų man kelia 21 pakeitimas, kuris pateiktas EKR frakcijos vardu. Jis yra susijęs su Nord Stream 2 projektu. Nors aš sutink, suprantu, ko prašoma tame pakeitime ir tam pritariu, bet nemanau, kad e, šis dalykas turėtų būti atspindėtas teisėkuros tekste, kuriame mes nustatome taisyklės ir principus. Mes dabar kalbame apie reglamentą, kuriame nustatomi tam tikri principai ir mechanizmai, bet nekalbame apie konkrečius atskirus atvejus. Todėl nemanau, kad tas pakeitimas turėtų atsirasti tekste. Ir galiausiai mums nepavyko susitarti dėl kompromiso, e, nes dauguma pateiktų pakeitimų yra susijęs su skirtingais punktais, skirtingais klausimais, skirtingais atvejais, todėl labai sunku rasti bendras formuluotės. Na, situacija neįprasta, bet ji yra tokia, kokia yra. Vis dėlto esu pasirengęs diskutuoti su šešėliniais pranešiais dėl konkrečių, juos dominančių klausimų, tikrai esu pasirengęs apie tai diskutuoti su šešėliniais pranešiais. Taigi tiek, pirmininkė, Tiek būtų įžanginių pastabų. Ačiū. Dėkoju. Ačiū už jūsų tolerantišką požiūrį ir pasirengimą diskutuoti su šešėliniais pranešėjais. Vienas iš tų šešėlinių pranešėjų dabar galės pasisakyti, tai yra ponas Picula. Ok, na? No? Yes. Ar dabar veikia mikrofonas? Ačiū, pana pirmininkė. Pranešėjas pristatė pagrindinius probleminius aspektus Tai yra svarbiausia problema iš ankstinės kontrolės trūkumas ir negalimas dalyvauti darybose. Taip pat e, teisinio užtikrintumo trūkumas, kalbant apie mechanizmus, kurie netitinka ES teisės aktų bei e, vykstančių darybų skaidrumas kelia tam tikrų problemų. pokalbiai ekspost praktiškai e, neleido pakeisti dabar galiojančių taisyklių. Todėl manau, kad būtina užtikrinti tinkamą keitimąsi informaciją, užtikrinti teisinį saugumą, ypač tokiais atvejais, kuomet pasirašyti susitarimai netitinka ES teisės. Pritariu pasiūlymui dėl būtinybės užtikrinti atitinkamą komisijos kontrolę, pasitelkus atitinkamus mechanizmus taip pat būtina patvirtinti tokį tvarkaraštį, kurį patvirtinus darybos nebūtų užtestas nepagristai ir būtent atsvelgti valstybių narių situaciją. Kalbant, apsirūpinimas e, angliavandeniliais iš tiesų yra labai svarbus. Todėl būtina sugebėti kontroliuoti apsirūpinimą energijos ištekliais per tranzito šalis, siekiant, kad tiekiamų išteklių kokybė būtų atitinkamai aukšta, tačiau tam būtina, kad veiktų pasirašytos sutartis. Buvo kalbama apie tam tikrą priemonių paketą žiemos laikotarpiu, taigi būtina gerinti mūsų apsirūpinimo energijos ištekliais kokybę bendrąją prasme. Ačiū. Ačiū balsuosime užsienio reikalų komitete šią temą rugsėjo 5 dieną. Taigi noriu padėkoti už keitimąsi nuomonę. Mis šią temą dabar kitas darbo atvarkis klausimas. E, tai yra kartu su vystimasi komitete Europos komisijos komunikato dėl priverstinio perkelimo ir vystimosi pristatymas, keitimasis su nuomonėmis su ekspertais.